Good morning, everybody. Labas rytas visiems. Pradėsime posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra ponios Kil Nilsson pranešimas moterys ir klimato kaita. Pone pirmininkė, mėly kolegos, Pirmiausia, norėčiau padėkoti savo kolegoms, norėčiau